Dear colleagues, ladies and gentlemen. Gerbiami kolegos, ponios ir ponai. 13 punktas - energetikos efektyvumo ženklinimas, keitimasis nuomonėmis. Dario Tamburano pranešėjas yra šio klausimu, jis asoja FTD frakcijai komisija pateikė e, pasiūlymą dėl reglamento E, dėl ženklinimo e, šių metų Liepos 15 dieną, tai yra vasarą paskelbtų priemonių rinkinio dalis. Esame numatę vieną valandą diskusijoms šiuo klausimu. Pradėkime nuo Darijos Tamborano. Penkias minutės jums, kolego, ar norite? Prašom pasakyti. Ačiū kolegos už tai, kad dalyvaujate šioje pirmojo diskusijoje. Energijos produktų ženklinimas yra e, labai svarbus, ypač nuo tada, kai komisija nusprendė pilietį, piliečių numatyti centrinį vaidmenį čia. Energijos e, vartojimo efektyvumas labai svarbus tam pereimui prie žalios energijos. Mūsų visų galutinis e, tikslas yra skatinti energijos vartojimo mažinimą. Aš kartu su jumis norėčiau parengti uh, rimtą pranešimą, kurio pagalba bus galima dėrėtis uh, e, su taryba ir rimtas pozicijas turėti dėrybų metu. Parlamentas nebijo būti ambicingų. Aš esu įsitikinęs, kad visų kolegų patirtis čia tik tai naudinga bus. Energijos taupimas gali būti pasiektas tik tai kartu su piliečiais. Ir pritarčiau dideliai daliai komisijos pasiūlymo. Tačiau lygiai taip pat manau, kad ir taryba teisi. Manau, kad reikėtų čia susikoncentruoti ties darbu atliekamų mūsų komitete. E, dabar šiame tekste komisija kalba apie ženklinimą, kuris galėtų prisidėti prie jos vaidmens stiprinimo e, siekiant 2020-2030 tikslų. Pirmiausia, norėčiau pasidžiaugti tuo, kad reglamentas, o ne direktyva e, yra čia rengiama ir mažiau yra skirtingo interpretavimo galimybių. Antras dalykas. Vartotojas turi pasitikėti šiais produktais. Mes privalome susigražinti vartotojų pasitikėjimą. Šiandien neatitikmens problema yra labai aktuali pagal tam tikrus duomenis netgi tūkstantis e, teravatų per metus taip yra prarandama. Mažai yra taipogi ir stebėjimo ir kontrolės sistemų ženklinimo srityje, todėl reikia stiprinti bendradarbiavimą. Yra jau dabar galiojančių labai naudingų dalykų, tam tikrose šalise reikia tik tai tinkamo stebėjimo ir gyvendinimo Taip pat čia galima būtų pasinaudoti komisijos rengiamą, siūloma tiksliau, duomenų bazę. Komisija e, bando čia sugrupuoti skirtingus klausimus. Taip tik tai aiškumo daugiau atsiranda. Tik tai čia labiau reikėtų atsižvelgti į platinamo kanalus. Štai pavyzdžiui, e, elektroninės prekybos srityje gali būti ženklinimo kažkokiu tai netitikimu Ir čia bandyti reikėtų iš pašalinti skirtumus tarp e, interneto ir ne interneto prekybos. Dabar duomenų bankas, pavyzdžiui, e, ir būtent to duomenų banko dėka galima daugiau turinio padaryti prieinamo piliečiams, vartotojams. taip pat informacijos švietimo ir um, piliečių informavimo aspektas dar yra um, žiedinės ekonomikos prasme. Labai svarbu yra padaryti šią sistemą kaip įmanoma veiksmingesnę. Pirmiausia, reikėtų sutvarkyti ženklinimo sistemą. 76 etiketės jau šiuo metu egzistuojančios yra ir devynios skirtingos sa, skalės. E, AG turi, skalė turi atitikti visas, ženkl, visos ženklinimo sistemos. Taigi turi būti numatyta e, ženklinimo sistema, pagal kurią ženklinimas taptų e, tikslus ir e, E, nebūtų interpretuojamas skirtingai. Dėl deleguotojų aktų reikia atsižvelgti į 20-15 metais pasiektą patirtį, sukauptą patirtį tiksliau. Dabar galime e, deleguotojų aktų pagalba e, struktūrą patobulinti teisės aktų ir taip būtų siekiama geresnio, geresnės teisėkuros tikslo. Sistema turėtų būti papildoma informavimo ir švietimo programomis. Tas programas turėtų koordinuoti komisija. Na ir pabaigai norėčiau e, paskutinį pasiūlymą išsakyti. Man labai gaila, kad čia nedirbame paraleliai su eko dizaino direktyva. Dėkoju, dabar mielai išklausysiu kolegų. Pirmininkas, dėkoju kolega už jūsų pranešimą, kaip e, pranešėjo. Na, o dabar turime sąraše šešėlinių pranešėjų. EPP frakcijos vardu kolega Herbert Royal. Dėkoju, pirmininkė, mėly kolegos. ženklinimas. Puikiai, graži istorija, įsivaizduokite, kad tai netgi veikia ta sistema, tai kodėlgi dabar reikėtų kažką tai keisti. Komisija pateikė pasiūlymą. Yra čia tam tikrų produktų, tokių kaip šaldytuvai, indaplovės, kurie pakliūtų į daugiausiai energijos suvartojančius produktus, į tą e, kategoriją. Man dabar kila klausimas, galbūt galima būtų skirtingai pasielgti, galbūt tiems keliams, toms kelioms prekiams tik tai deleguotaisiais aktais pakeisti, bandyti nuostatas, negu kad atvirkščiai daryti, ten bandyti viską keisti. Nes dabar praktiškai viskas yra pradedama nuo nulio. Tai būtų toks klausimas. O dabar kitas klausimas. Taikymos rytis. Komisija siūlo, kad antrų rankų produktai čia nepatektų. Taryba nori pašalinti tą apribojimą. Jie taipogi pagydauja, kad energijos veiksmingumo ženklinimas būtų netgi ir blusų turguose naudojamas. Tai ar dabar perparduotamiems produktams taipogi reikėtų tų lipdukų, nežinau, sudėtinga suprasti priežastis to yra. Dar kitas dalykas, pavyzdžiui, bandoma išvengti eskalatorių. Dabar eskalatoriams reikės priklijuoti etiketes. Ar jūs žinote daug tokių vartotojų, kurie perka patys eskalatorius? Komisija bando plus plus sistemą pašalinti ir padaryti nuo A iki G e, tą sistemą, tokią skalę. Man atrodo, kad visų pirma reikalingas praktinis reglamentavimas, praktinių dalykų. Na ir dabar dar per, per papildomas įvertinimas. E, mažmeninkai turės keisti ženklus, ženklinimą, etiketes, na, o mūsų tikslas yra kaip įmanoma labiau sumažinti sąnaudas. Dabar grinai praktinis pavyzdys. Ar manote, kad pavyks per dvi dienas pakeisti visas etiketes, uždarysime parduotuvės dviems dienoms ir keisime etiketes, ar kaip? Pavyzdžiui, kaip su elektros lemputėmis? tūkstančiai tų lempučių parduotuvėse, kiek laiko prireiks toms etiketėms pakeisti? Ar tikrai ta idėja yra realistiška, ar čia kažkokia utopija? Ar skalę dabar reikėtų pakeisti? Ar tą paskutinę kategoriją laisvą padaryti? Man atrodo, kad motivacijos aspektas e, tik tai tuo atveju bus įmanomas, jeigu taip paprasta bus padaryti rinkoje. Dabar dėl rinkos stebėjimo. Ko gero rinkos stebėtojams nėra tai labai naudinga. Pavojinga leistis tokiu keliu. Taigi būtų rinka stebima tam, kad produktai būtų testuojami, bandomi. Ir ne informacijos prašymas iš gamintojo daugiausia kelia problemų. Kaip yra, pavyzdžiui, apsaugomi duomenys. Duomenys, tarkime, saugomi saugioje vietoje. Tačiau dabar komisija, bandydama išspręsti vieną kitą problemą, ban, sukuria daugybę kitų problemų. Aš labai skeptiškai tai žiūriu. Aš nemanau, kad pasiūlymas visiškai prieštarauja komisijos tikslui mažesnio reglamentavimo ir geresnės aplinkos saugos tikslui. Pona, pone Werner dėl, iš SMD, bet dar prieš tai norėčiau uh, Jums priminti, kad 18.30 prasidės kalėdų prieimimas ir tame pačiame aukšte čia vyks. Todėl dėl saugumo priežasčių mes visi eisime į restoraną, kuris prie pat laiptų yra. 40 metrų reikės paėjėti. Taigi tame pačiame aukšte tas pats pastatas 18.30. Atsiprašau, ponė, kad jūs pertraukiau. Taigi SND. Gerbiamas pirmininkė, mėly kolegos, šis teisės aktas yra labai svarbus daugybė suinteresuotųjų šalių, gamintojai, mažmenininkai, rinkos stebėjimo institucijos bei vartotojai, e, bei vartotojų apsauga čia dalyvauja šiame procese. Mūsų manimų energetinis ženklinimas turi būti paprastas ir suprantamas iš karto Mūsų manimų komisijos siūlymas yra neblogas, ambicingas. Norėčiau padėkoti ponui Rotsen už labai vaisingą bendradarbiavimą. Kartais e, komisijos pasiūlymas gali pasirodyti pernelyg e, platus, e, pernelyg ne, nekonkretus, interpretavimo problema gali kilti. Štai tarkime, bandymų testų procedūra turi būti pakankamai reglamentuojama tam, kad nebūtų teisinio vakumo čia ar spragų. Nereikėtų pamiršti tokių pavyzdžių kaip Volkswageno skandalas. Rinkos stebėjimo tarnybos ne visur yra vienodai organizuojamos ir reglamentuojamos valstybėse narėse. Ne visose uh, ir vienodas finansavimas yra turimas. Kartais yra atliekami bandymai, e, testai, bet nebūtinai tie testai yra vienai fiziniai testai. Dabar septintas straipsnis ženklinimas ir ženklų skalės. Reikia aiškiai nurodyti, nuo kada pagal naują sistemą bus imti ženklinti produktai. Ir kasgi bus su tuo kas e, bus reglamentuojama ar pataisoma deleguotaisiais aktais. Toliau aštuntasis punktas – duomenų bazė. Labai atsargiai reikėtų į tai pasižiūrėti, nes ta dalis turi būti kaip įmanoma paprastesnė. Mes turime užtikrinti puikų, puikią duomenų apsaugą. 12 straipsnėje kalbama apie deleguotasius aktus – Aš um, savo frakcijos vardu dirbsiu tam, kad teisinė bazė būtų kaip įmanoma platesnė. Čia reikėtų įtraukti viską, kas įmanoma. Nes deleguotaisiais aktais tik tai susikomplikuosime savo gyvenimą. Taigi darbo turime daug, kolegos jau tai sakė, Bet nepaisant to labai džiaugiuosi galėdama dirbti su pranešėju ir šešėliniais pranešėjais, kitais šešėliniais pranešėjais. E, manau, kad e, pavyks e, sukurti sėkmingą energetinio ženklinimo projektą. Komisijos energetinio veiksmingumo pasiūlyme yra numatyta paskaitinamųjų priemonių įmonėms tam, kad jos investuotų į šią sritį. siekiama, kad didieji gamintojai investuotų į energetinį ženklinimą ir taip um, išsiskirtų nuo konkurentų. Ir taip e, pavyktų sutaupyti energijos, bei šeimos taipogi sutaupytų energijos. Ačiū, dabar žodis ponui Foksui iš ECR. Ačiū, norėčiau padėkoti ponui Temporano už jo įnašą. Nekantrauju bendradarbiauti su juo ir kitais šešėliniais pranešėjais. Manau, kad energijos vartojimo efektyvumo žymėjimas yra labai naudinga priemonė taupant energiją. Bet tam, kad vartotojams ši sistema iš tiesų būtų naudinga ir kad vartotojai keistų savo elgesį, būtina numatyti labai paprastą ir lengvai suprantamą sistemą. Tokią sistemą, kuri sutaupytų energiją, sumažintų CO2 išmetalus ir taupytų vartotojų pinigus. Mums reikia praktiškos verslų sistemos. Aš nepamirštu to, ką sakė ponas Roy. Mums e, nereikia sudėtingos sistemos, kuri didintų verslo įmonių išlaidas. Privalome atidžiai įvertinti pasiūlymus, o mano frakcija, remdamasi Tamburano pasiūlymais pateiks savo nuomonę. Mums labai svarbu turėti pakankamai laiko tam, kad A, A ir 3 pliusai liktų rinkoje. Kuo ilgiau kartu egzistuos dvi sistemos, tuo klaidžiau viskas bus vartotojams. Džiuguosi, kad septintame straipsnėje bendrajame požiūrėje komisijos yra nurodomas laikotarpis, bet mano manimu dviejai metai yra per ilgas laikotarpis, reikėtų trumpesnio. Tarybos bendrajame požiūrėje taip pat yra kalbama apie įgyvendinimo aktus ir specialų žymėjimą, o komisija siūlo deleguotosius teisės aktus. Aš manau, kad tinkamiau būtų pasirinkti gyvendinimo teisės aktus. Jie leistų valstybėms narėms pasiremti savo techninėmis žiniomis ir taip būtų išvengta politikavimo, koks turėtų būti techninis sprendimas. Taryba numato dar vieną e, papildomą aspektą, tai yra testavimas prietaisų. E, manau, kad mes čia kalbame apie automobilių gamybą visų pirma, ir gerai būtų viską numatyti teisės aktuose. Galiausiai reikia, kad peržiūrimas skalės būtų paprastas ir nebiurokratiškas. Pone pirmininkė, apibendrinant, mes norime paprastos sistemos, kuri būtų pagrįsta įrodymais ir kuri iš tiesų keistų vartotojų elgesį. Mano frakcija laukia darbo su pranešėju ir šešėliniais pranešėjais. Sieksime bendrų tikslų. Ačiū. Labai dėkoju. Ponas Debaker, Alde. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti pranešėjai už tai, kad pristatė savo išvalgas. Laukiu šių diskusijų, kad suprastume, kokios yra frakcijų pozicijos. Be abejo, diskusijų dar bus ne viena. Reikėtų nepamiršti trijų dalykų. Visų pirma, žymėjimas turi būti aiškiai suprantamas vartotojams. Antra, reikia, kad tiekėjams ir platintojams kylanti našta būtų kuo mažesnė. Be to, reikia užtikrinti, kad stebėtojų institucijos atliktų tinkamą stebėjimą. Tai yra tokie svarbiausi aspektai. Savame suprantama, nereikia pamiršti, kad vienas iš tikslų yra skatinti vartotojus kuo efektyviau vartoti energiją. Žymėjimas be abejo yra naudingas vartotojams, kadangi matydami tą ženklą vartotojai gali rinktis. Tas ženklas turi būti labai suprantamas ir aiškus, nes tokiu atveju vartotojai rinksis energiškai, energe, energetiškai efektyvius e, produktus. Tam, kad būtų priimtas reikiamas sprendimas, reikia atskirti skirtingus produktus. Manau, kad pasiūlymas šiuo atveju yra tinkamas, skalės e, pakeitimas turi būti aiškus ir vartotojui. Reikia nepamiršti ir skirtingų produktų kategorijų, kai mes užsiimsime skalės keitimu. Kai kuriems produktams reikia ilgesnio laikotarpio, reikia atsižvelgti į technologinę pažangą. Toliau našta kylanti tiekėjams ir e, platintojams. Jau buvo kalbama apie biurokratinę naštą, reikėtų jos atsisakyti, reikia viską kuo labiau supaprastinti. Reikia nepamiršti ir rinkos atitikties bei vartotojo pasitikėjimo. Kyla klausimas, kiek reikėtų skirti laiko, kad e, seni ženklai būtų pakeisti naujais. Tai yra labai aktualu tiekėjams. Galiausiai tinkamas rinkos stebėjimas. Mes privalome užtikrinti pasitikėjimą ženklais. Komisija turi sukurti duomenų bazę, kur būtų saugomi visi ženklai ir kur būtų pateikiama visa technologinė informacija apie naujus ženklus atsirandančius Europos Sąjungoje. Tik kyla klausimas, kaip įsitikinti, kad ženklinimas yra teisingas, kad nėra kažkokių prietaisų, kurie padeda apeiti taisyklės. Pagal dabartinės taisyklės e, galima prašyti informacijos iš tiekėjo, bet tos taisyklės turėtų būti sugriežtintos. Noriu paklausti komisijos. Yra paimama 3,5 e, milijonų eurų iš horizonto 2020. Aš manau, kad duomenų baziai gali būti skirtas finansavimas iš kitų fondų. Nebūtinai tai bus labai inovatyvu, dėl to galima ieškoti kitų finansavimo šaltinių. Galiausiai deleguotų ir gyvendinimo aktų reikia pasirinkti tinkamą būdą ir nepamiršti rinkos integralumo, juk mes čia kalbame apie visą ES rinką. Vis dar diskutuojame su suinteresuotomis šalimis, o kol kas mūsų nuomonė tokia, laukiame bendratarpiamą su kitomis frakcijomis. Ačiū, dabar ponė Rykas. Žiūrėjai. Dėkoju, pirmininkė kolegos. Pirmiausia, norėčiau padėkoti Europos komisijai už reglamento pasiūlymą. Ne kiekvieną dieną žalieji ir aš pati e, tai darome, taigi dar kartą noriu padėkoti už reglamento pasiūlymą. <clears throat> Ši peržiūra buvo būtina. Ji turėjo būti ambicinga. Manau, kad tai yra puikus pagrindas tolesniam darbui. Taip pat norėčiau pasidžiaugti, kad direktyva dabar tampa reglamentu, nes taip galima bus e, harmoni, labiau harmonizuotai ir veiksmingiau tai gyvendinti Europoje. Dabar dėl energijos energi, ženklinimo e, dabartinės sistemos vartotojai yra pasimetę. Kodėlgi? <clears throat> Todėl, kad Aš pati netgi mielai tikėčiau, e, jeigu būtų parašyta, kad A plus e, klasės skalbyklė yra viena iš geriausių rezultatų turinti e, skalbimo mašina. Tačiau gali pasirodyti tai, gali susidaryti tokia situacija, kad ji ne pati e, veiksmingiausia energijos vartojimo prasme, o kaip tik atvirkščiai labai daug energijos suvartojanti, e, nes e, dabar jau A yra e, sistema. Pagal vartotojų e, tyrimus. E, vartotojų tyrimų duomenimis 85 procentai atsižvelgia į vartojimo, energijos vartojimo e, skirtumus. Dabar dėl harmonizavimo. E, žalieji pasakytų už kohabitavimą, tą bendrą egzistavimą e, senojo ir naujojo ženklinimo e, per kuo trumpesnį, kuo trumpesnį laikotarpį. Mes manome, kad maksimum penkerius metus turėtų egzistuoti tas paralelinis ženklinimas, dvi sistemos ar kelios tiesiog sistemos. Be to, vartotojai yra pripratę prie to AG vertinimo, e, ženklinimo. Taigi reikėtų, kaip manoma, greičiau suvienodinti tai, maksimum penki metai. Tačiau reikėtų ne tik tai energetinio veiksmingumo, bet ir apskritai absoliutaus suvartojimo e, duomenis atspindėti. Kartais yra atsižvelgiama į veiksmingumą, tačiau e, tie būtiniai prietaisai tampa vis didesniais ir vis daugiau suvartoja energijos. Tai turi būti pažymėta ir etiketėje, ir techninėje vartojimo instrukcijoje. Ir štai pavyzdžiui, <clears throat> kartais nutinka taip, kad e, tas vartojimo veiksmingumas yra išdalėjamas keliams metams ir po to vidurkis pateikiamas. Taigi, tarkime, plasmos televizorius yra A+++++ kategorijos, tačiau lyginant su mažesniu televizoriumi daug daugiau sunaudoja. Taigi, kas dėl duomenų bazės labai svarbu tai yra, tačiau e, reikėtų užtikrinti e, e, rinkos stebėjimo harmonizavimą. Bendrasis mokslinių tyrimų centras galėtų užtikrinti tą stebėjimą. Dabar kas dėl bendrųjų bendrosios rinkos, tai reikėtų pagalvoti apie sutaupimą. Dar pasakysiu, kad daug elektros produk, priemonių, elektrinių prietaisų nepatenka į direktyvos taikymo sritį. E, juos tos, tas prekes taipogi reikėtų e, ženklinti Čia reikėtų naujo straipsnio, galbūt, pavyzdžiui, informatikos priemonėms, kurios naudoja vis daugiau elektros energijos, e, pavyzdžiui, kompiuteriai, skeneriai, e, spausdintuvai ir netgi išmaniai telefonai. Kodėl dabar apsiriboti tik skalbyklėmis ir šaldytuvais? Dar taip pat elektriniams konvektoriams reikėtų numatyti ženklinimą. Juk e, elekt... Europos vartotojai uh, E, vartoja radiatorius, kurie galbūt pigiau kainuoja, e, kurie yra pigesni, bet labai daug energijos suvartoja. Be to reikia numatyti sankcijas tiems e, pardavėjams, kurie neženklina savo parduodamų prekių. Taigi tiek būtų pasiūlymų teksto. Dėkui. GUE frakcijos vardu e, Miroslavas Lansdorfas. Ramsdorfas, atsiprašau. E, dėkui pirminkė. Aš labai trumpai šiandieną pasisakysiu. Manau, kad labai svarbu, kaip kad sakė ponė Rivasi, šį dokumentą žiūrėti kaip į pagrindą tolesnėms diskusijoms darbui Galiu pasakyti, kad jau e, matėme praeitie problemų dėl šios priemonės. Vienas dalykas, kurį noriu paminėti, yra energetinis skurdas. Mm. Morganas iš Britanijos, bas kolega mūsų, pristatė, įvedė šį terminą, atsirado jis jo iniciatyva Europos teisėkuros sistemoje ir turiu pasakyti, kad energetinis skurdas e, Prancūzijos e, centrinį masyvą, Graikijos salas, kai kurias kitas nutolusias teritorijas e, paveikė, yra palietęs. Energetinis skurdas yra rimta problema ir mes turime užtikrinti iš, prieigą prie energetikos išteklių, užtikrinti energetikos e, galimybę vartoti energetiką ateityje. Toliau e, energetikos e, teikimas, energijos teikimas. Ne tik kiekybė, bet ir kokybė labai svarbu. Pramoniai, pavyzdžiui, reikia E, stabilaus sisteminio tiekimo ir be šio aspekto mes negalime užtikrinti gamybos. Trečias aspektas jau kolegė Rivasi paminėjo jį. Būtinybė taupyti energetiką. E, gali ženklinimas prisidėti prie to, prie mūsų tikslo taupyti išteklius ir tai bus svarbu ateityje ir svarbu užtikrinant sistemos funkcionavimą išgyvenimą visose valstybėse narėse. Bet energetikos operatoriai ar vartotojai negali viso to užtikrinti. Energetikos energijos ženklinimas gali būti užtikrintas tik tuo met, kai mes įtrauksime vartotojų organizacijas. Turime dirbti su jomis ir tai bus labai svarbu visose valstybėse norėse. Mūsų energijos vartojimo sistema yra fragmentuota, neveiksminga ir labai daug problemų kelia ateičiai. Mes turime uh, galvoti ne tik apie atskirius vartotojus, bet ir e, galvoti, kaip gali susitelkti energetikos išteklių vartotojai ir vartotojų organizacijų vaidmuo bus nepaprastai svarbus siekiant tikslų. Ačiū. Ar dar kas nors nori pasakyti? Ne. Europos komisijos atstovai. energetikos generalinio direktorato atstovas ponas Hodsonas. Prašom. Ačiū pirmininkė. Dėkuoju visiems, kurie kalbėjo. Tikrai ši diskusija įdomi. Džiaugiamės, kad galime grįžti prie teisėkuros darbo su jūsų komitetu. Ne viskas bus labai sklandu, jau matau, bet mes tikrai esame pasirengę dirbti kartu ir norime dirbti kartu. Aš pritariu kai kam iš, išsakytų pastebėjimų, pritariu ponui Foksui, ponui Rivasi dėl aštuonerių metų laikotarpio Rivasi apie tai kalbėjo, apie kompromiso tarybos, taip, tai buvo kompromisas iš skirtingų pozicijų, kad jisai yra per nelik ilgas ir per nelik daug yra skirtingo ženklimo ir e, greičiau pereiti prie daugumos požiūrio būtų geras dalykas. Mes tam pritarėme, ponė Werner ir taip pat ponas Fox kalbėjo apie tai, kad Reikia žiūrėti į įrangą ir mes nuolat žiūrime kad nebūtų yra, į gaminį dėti renginiai, kurie yra vis dar bandomi, nes tada etiketė gali būti klaidinanti. Pritarėme ponui e, Royal. Jeigu vėl gamintojai turės bandyti savo produktus, e, tai keltų daug problemų. Daugeliu atveju to galima išvengti, kai gamintojai žino, ką sako naujos taisyklės ir kokia yra grupė siejama su suvartojimu. Dėl to nebereikėtų naujo testavimo atlikti gamintojams, bet mes dar žiūrime, kaip tą galima užtikrinti. Mes pritarėme ponui e, Ramsdorfui pramonė, tiekimas energetikos išteklių pramonė. Mes turime e, pereiti prie įvairesnės atsinaujančios energetikos, kad prisitaiktume prie paklausos tuo metu, kai yra tokios energijos prigaminta daug, ypač reikia galvoti apie namų ūkius. Ir taip pat galvojame, kaip e, rengti ženklinimą e, išmaniesiems įrenginiams. Kitas dalykas, kodėl reikia šį klausimą spręsti ES lygmenių. Kai kas klausė apie tai. Jeigu mes pasižiūrėsime į atskirus reikalavimus, galima pasakyti, kad nedaug to yra, bet visas darbas yra susijęs su 9-12 procentinių punktų, kurie susijęsi su mūsų 20 metų tikslais. Ir tai yra netaip jau mažai. Mes e, kalbam apie produktus, kurie parduodam vidaus rinkoje ir būtų tikrai e, negerai, jeigu nacionalinės institucijos perimtų reglamentavimo vaidmenį. Ir tada atsirastų biurokratinės naštos, penelik daug 28 standartų grupės atsirastų. Ir tikrai ES lygmenių verta tą daryti. E, prieš perėmus prie pono Bekerio klausimų dar atsakysiu klausimą, kodėl mes reikia taikyti skalę nuo A iki G. Todėl, kad A kategorijos jau užsipildė, bet kitas dalykas yra tas, kad vartotojai klasifikaciją nuo A iki G geriau supranta negu A su pliusais. Ir dėl šių priežasčių mes teikėme tokį pasiūlymą. Dabar, pono Debaker, klausimas, e, kodėl pinigai siemi su horizontu 2020. Horizontas 2020 yra bendra programa, sujungianti programas egzistavusias iki 14 e, metų. Ten buvo ir išmaniosios energetikos Europai, Europai programa. Ir mes remiame techninį darbą susijusi su reglamentų rengimu, dėl to visai mums atrodo natūralu, kad e, būtent taip finansuojama ši sritis. Tiek pirmininkė, bet e, toliau mielai dirbsime su jumis, kaip ir dirbame. Ačiū. Dabar mūsų pranešės kolega Tamburano. Ringrazio tutti i colleghi per la prima. Dėkuoju kolegams visiems už pirmąjį pasikeitimą požiūriais, už diskusiją. Taip pat norėčiau pasisveikinti su vartotojais Europos, kurie mūsų klausosi internetu. Be jokios abejonės galite man atsiųsti savo pastabas raštu, taip aš geriau atsižvelgsiu, geriau galėsiu jas atsižvelgti. Be jokios abejonės reikia dar laikytis ir nustatyto grafiko. Tikiuosi, kad pavyks bendradarbiauti puikiai dirbti kartu su kolegomis, pirmininkaujančia valstybė ir taryba. Pirmininkas, dėkoju už pristatymą, taipogi už pastabas. Na, o dabar norėčiau priminti, kad pranešėjo pranešimo projektas bus aptariamas ITRE susitikimo posėdžio metu vasario 22-23 dieną kitų metų. Praktiškai už dviejų mėnesių. Balsavimas įtre komitete vyks gegužės 24 dieną kitų metų. Tai toks būtų grafikas. Dėkoju kolegai pranešėjui, visiems dalyviams šios diskusijos, šešėliniams pranešėjams, taipogi dėkoju už įnašą į diskusiją. Na, o dabar siūlau perėti prie 14 darbo tvarkės punktų. Įtrė misija į Kiprą. E, rugsėjo 24-25 dieną vykusi. Pone Martina Werner buvo grupės pirmininkė. Nereikėtų pamiršti, kad Kipras yra toje zonoje, kur angliavandenilių atrasta. Suinteresuotosios šalis, tokios kaip e, komisijos pramonės atstovai, piliečiai dalyvavo taipogi šiame procese. Taigi, ponė Werner, kol aš kalbėjau tebūnie, e, tas triukšmas, bet dabar kalbės ponė Werner, todėl prašau nusiraminti. Kolegos, draugai, nežinau, kokios jūsų pavardės, tai prašyčiau dabar arba susėsti, arba tiesiog tylos laikytis. Arba galbūt tiesiog e, išeikite iš salės, kaip mano greičiau. Prašyčiau. Prašau tyliai tai padaryti. O 18.30 visų lauksiu restorane. Jeigu ne, tai uždarysiu duris ir niekur neišeisit. Prašom, pane Werner. Ką galėjau, tą padariau. Dėkuoju, pirmininkė. Kipras yra Europos periferijoje, tačiau šiuo metu atsidūrė mūsų diskusijų centre norėčiau pristatyti mūsų vizitą į Kiprą rugsėjo 24-5 dienomis. Iš viso aštuoni kolegos vyko į Kiprą. Prieš pereidama prie misijos detalių norėčiau padėkoti sekretoriatui už bendradarbiavimą. Viskas tikrai puikiai vyko. Norėčiau keletą pastabų apie apsilankimus vietoje. E, pateikti. Pirmiausia, apsilankėme Kipro mokslinio tyrimų centre, kuris veikia fondo vieno dėka, kuris finansuojamas iš horizontas 2020 lėšų. 18. Iš 18 šalių iš viso dirba šiame centre dirbantys žmonės. Mes e, susipažinome su kai kuriais vykdomais projektais, tokiais kaip, tarkime, saulės energijos projektas mm, mokslinių tyrimų dronų srityje, bet neplatuojamų orlaivių srityje projektais, taip pat e, sudėtingų matematinių skaičiavimų e, projektai atliekami, sustikome ir su politiniais atstovais, parlamento pirmininkų atstovais, taipogi energijos komercijos turizmo komiteto atstovais ir kitų at, energetikos ir prekybos komitetų pirmininkais. Energija dėl Kipro geografinės situacijos labai svarbi yra šiai šaliai. Taip pat buvo aptartas salos padalymo klausimas. Tai buvo kone pagrindinis klausimas. Kipras, netoli Kipro yra Libanas, Izraelis ir Turkija, todėl geopolitinė prasme labai svarbi ta situacija. Taipogi susitikome ir su verslininkais, susitikome su vienos dujų bendrovės atstovais, susipažinome su rytų e, viduržėmė jūros e, situaciją. Afroditė šaltinis buvo mums pristatytas, taipogi su atsinaujinančių energijos šaltinių agentūros atstovais kalbėjome. Su Kipro energijos ministru kalbėjomės. Izoliuota situacija dujų, naujų dujų šaltinių atradimas netoli Kipro krantų atradimas buvo tie pagrindiniai klausimai. Šiuo metu bent jau praktiškai viskas yra e, daroma iš naftos, visa energija gaunama iš naftos, kaip prie dujų pramonės beveik nėra. Ir e, labai svarbu yra naudoti e, diversifikuojant saulės arba vėjo energiją. Su energijos ministru, kaip jau sakiau, susitikome, tai buvo ko gero įdomiausias e, vizitas iš visų. Manau, kad e, Kipro energijos ministras e, turėtų būti pakviestas čia į ITRE komitetą. Labai įdomas būtų su juo diskusijos dėl energijos sąjungos ir jos ateities. <clears throat> Na ir Galiausiai dar dviejose vietose apsilankėme Vasilikos elektrinėje, kuri buvo apskrit, visiškai e, sugriauta e, sprogimo metu ir per rekordiškai trumpą laiką buvo statyta Europos lėšų pagalba taipogi. Dar visai netoliese yra ir mokslinių e, tyrimų centras. Čia yra, čia bus bandoma statyti saulės energijos jėgainę. Čia toje vietoje kaip tik ir saugojimo, energijos saugojimo galimybės yra numatytos. Tai taip būtų labai trumpai mūsų toks vizitas. Jeigu turite klausimų, tai galite juos pateikti, o jeigu ne, tai dar galite su tuo susipažinti ir mūsų ataskaitoje. Pirmininkas, ačiū e, praneš, e, pranešėjai, tiksliau pirmininkiai delegacijos už tokį platų pristatymą vizito, išsamų tiksliau. Galbūt e, kas nors norėjo paklau, norėtų paklausti, ko nors. Prašom, ponės Reikiotis, taip ir tikėjausi, kad jūs paklausite. Aš kalbėsiu trumpai, pirmininkė. Manau, kad Martina jau mm, dabar, tiksliau Martina puikiai pristatė mūsų misiją, viskas yra ataskaitoje surašyta. Tik tai prie vieno aspekto norėčiau uh, E, sugrįžti. Mūsų zona geografiškai labai jautrioje situacijoje yra. Kipras galėtų būti tiltu tarp ES ir regiono šalių. Kipro santykiai su kaimynais yra labai geri, na, o naujasis e, tas gamtinių dujų šaltinius, jo atradimas gali tik tai sutvirtinti santykius tarp Kipro ir kaimynų ir taip gali būti sustiprintas e, energijos tiekimas Europoje. Kaip kad Martinas sakė, mokslinio tyrimo centro darbuotojai ir apskaitai visi kiti dirbantis regione e, sakė, kad Kipras gali tilto arba tarpininkų vaidmenį atlikti energijos rytyje. Ši ataskaita labai svarbi ir manau, kad netgi tikrai e, naudinga būtų pakviesti Kipro energijos ministrą į mūsų komitetą, surenkti diskusiją su juo. Galbūt galima būtų aptarti su juo santykius su Libanu, Izraeliu, galima būtų kalbėti apie pokyčius regione. Štai tarkime, Afroditės šaltinis visai neseniai buvo atrastas NITAKE British Gas įmonės dirba regione. Manau, kad turėtume į tai atsižvelgti. Ačiū dabar žodis Kristofo Foro. Labai ačiū. Noriu padėkoti poniai Martinai, kadangi ji pristatė, kas vyko Kipre. Ji labai tiksliai viską apibūdino. Mes dažnai sakome, kad paskatos naudoti atsinaunančius energijos šaltinius turi būti nukreiptos į tas šalis, kurių situacija yra nepalanki. Mes negalime kalbėti apie tą patį konkurencingumą, kai kalbame apie viduržėmio jūros regioną negalima šio regiono lyginti su centrinė Europa, vienur saulės yra daugiau, kitur mažiau. Bet mes galime užtikrinti energetinį saugumą visame regione. Mes turėtume pasinaudoti šią puikią galimybę praktiškai. Parengėme kelis pranešimus, dėl kurių bus balsuojama plenarinėje sesijoje. Kartais darbas yra sunkus, todėl mes privalome kovoti ir garantuoti, kad energijos tiekimo saugumas apimtų ir Kiprą. Mes čia kalbame ne apie tai, kad Kipras ir Graikija viską turi dėl mūsų daryti, tiesiog akivaizdu, kad Kipras turi tų angliavandenilių ir, kaip sakė kolega, atsiranda didelių konsorciumų, kurie ten investuoja. Mums reikia pasinaudoti Kipro poziciją ir galimybėmis. Tikrai turime kviesti Kipro energetikos ministrą į posėdžius. Reikia čia nepamiršti ir Junkerio plano, pagal jį galima numatyti paskatas. Komisaras Dombrovskis, panas Šeftovičius ir kiti turėtų numatyti tą paramą, kad būtų galima Kipre pastatyti infrastruktūrą. Kai atsiranda toks privalumas regione, tai reikia skirti visą įmanomą paramą. Dar kartą noriu padėkoti už tai, kad e, iškeltas šis Kipro klausimas. Ačiū. Taip buvo pristatyta įtreo komiteto misija į Kiprą. Dėkoju grupės lyderiai, taip pat kitiems kolegoms, kurie patikė informacijos. Kitas darbo tvarkės klausimas, penkioliktasis, įtre misija į Enisą. Tai yra ES tinklų ir informacijos saugumo agentūrą. Misija vyko Heraklijone rugsėjo 24-25 dienomis. ITRE delegacija apsilankė Enisas agentūroje. Noriu pasakyti, kad ši agentūra patenka į ITRE kompetenciją, kaip kad numatyta šeštame E, tvarkos taisyklių priedę. Tokia štai mūsų kompetencija. Dabar norėčiau kreiptis į kolegą Boni. Jis buvo delegacijos vadovas. Žodis jums. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti ponui Udo Enisos vykdomajam direktoriui už svetingumą bei šios misijos organizavimą. Misijos metu mes galėjome pasigėrėti bendradarbiavimo tarp kompiuterių mokslo departamento ir tyrimų bei technologijų departamentu Heraklijono universitete. Manau, kad šis bendradarbiavimas yra nepaprastai svarbus ir daro labai teigiamą poveikį Enisos veiklai bei švietimo sistemai ir paveldui šioje saloje. Kokiagi yra Enisos veikla. Siekiama užtikrinti kibernetinį saugumą skaitmeninės e, rinkos srityje. Buvo kalbama apie būsimus vizitus į Enisą ir susitikimus su jos darbuotojais. Mes kalbėjomės ir su žmonėmis, kurie dirba Atenose. Vyko diskusijos su studentais jos buvo labai įkvepiančios. Gavome patarimų, kaip galima būtų panaudoti ES lėšas, kad geriau parengtume atitinkamus projektus. Artimiausioje ateityje reikėtų organizuoti atviras diskusijas apie Enisos projektus, nes reikia uh, planuoti įtrio komitete tam, kad galima būtų pristatyti Enisos naujausią veiklą ir jos vaidmenį užtikrinant kibernetinį saugumą Europoje. Enisa yra pirmininkaujanti agentūra šioje srityje ir jie padeda valstybėms narėms bei privačiam sektoriui įgyvendinant duomenų apsaugos reglamentą. Mes kalbėjome apie galimybę NSA pristatyti savo pasiekimus ligoninių apsaugos srityje, taip pat energetikos saugumo srityje. NSA prieš keliarius metus numatė tam tikrus rodiklius, tam tikras rekomendacijas, o ITRE komitetui būtų gerai pasižiūrėti, kaip tos rekomendacijos buvo įgyvendintos pramonėje na, būtina, kad tie sprendimai būtų pritaikomi. Buvo pristatyta Enisos veikla ir mes galime pakalbėti, kaip pasitelkti Enisą ateityje, kadangi kibernetinio saugumo klausimas iškyla vis dažniau. Mes privalome užtikrinti ir Enisai būtimus išteklius todėl reikia diskusijų susijusių su kitų metų biudžetu. Aš siūlyčiau numatyti atskirą darbotvarkės punktą įtrio komitete ir apsikeisti nuomonėmis apie Enisos veiklą. Ateityje mes turėtume užtikrinti reikiamus Enisai išteklius. Ačiū. Thank you very much nuoširdžiai dėkoju. Pone Vakailį, norite pasakyti taip pat kažką? Prašom. Dėkui, pirmininkė. Pasisakius Maiklui, aš savo ruoštų norėčiau padėkoti sekretoriatui už darbą per pastuosius keletą mėnesių. E, misija e, Janisa buvo tikrai puikaus darbo pavyzdys Ten norėčiau pasakyti, kad mano nuomonė kibernetinis saugumas ir Enisos darbas nepaprastai svarbus ir mūsų komitetui ir visoms institucijoms. Mes e, pasižiūrėjome, kaip dirba Enisa. Mūsų tikrai maloniai nustebino išteklių ir rezultatų santykis. Mes e, turime išlaikyti tokią agentūrą kaip ENISA, tai labai svarbu visam sektoriui ir mes manome, kad turime galvoti apie ateitį. 20 metų birželį įgaliojimai baigėsi agentūros, manau, kad reikia juos pratesti, vaidmuo turi būti sustiprintas ir taip pat e, reikia, kad mūsų rekomendacijos būtų įgyvendintos Matėte, kad po teroristinių išpolių Paryžiuje Junktinė karalystė padino savo e, lėšas skiriamas kibernetiniam saugumui. Mes taip pat turime tą patį daryti, kad piliečiai jaustųsi saugus. Ir matome, kad nebuvo keičiamas finansavimas per pastarį dešimtmetį, o svarba agentūros didėja, e, ji turi labai daug informacijos, teikia rekomendacijas dėl saugumo į skirtingus komitetus. Taip pat turime užtikrinti, kad e, mes palengvinsime Nisos darbą, turime galvoti apie įvairius būdus, kaip tą padaryti. Reikia gal pateikti artimiausių metų pasiūlymų ir tiek. Ačiū. Dėkuoju abiems kolegams, kurie pasisakė, ponui Boni ir poniai Kaili. Dėkuoju, kad jūs lankėtės įtre vardu, Enisui, ir taip pat, kad atsiskaitėte komitetui. Reikės žvelgti visas jūsų pastabas, ypač turime mm, galvoti, kad reikia pasikviesti Enisos atstovus į mūsų komitetą, gal kitų metų pradžioje tą galėtume padaryti balandį, galbūt. Man atrodo, kad čia jau beveik vidurys, beveik prieš pat vasaros atostogas. Bet e, dar kartą dėkoju už kelio, už kelionę, už darbą. Tai buvo antras atsiskaitimas, girdėjome apie kelionę į Kiprą, į Enisą ir dabar pagrindinis, bet taip pat svarbus darbos varkės klausimas. E, trišalės dėrybos e, vykstančios 54 taisyklė ir tinklo ir informacijos saugumo direktyva. Mes esame asocijuotasis komitetas pagal 54 taisyklę ir vaidiname svarbų vaidmenį. Mūsų nuomonė buvo patvirtinta 13 metų gruodžio mėnesį e, praeitą kadenciją prieš dviejus metus. Tačiau parlamentas poziciją e, per pirmąjį svarstymą patvirtino e, pernai kovo mėnesį, maždaug prieš pusantrų metų. Taip pat e, tai įvyko praeitą kadenciją, o dėrybos prasidėjo e, prieš metus. Vyko gana intensyviai, nes e, vyko iki šiol jau penki susitikimai paskutinis e, lapkričio 17 dieną. Mūsų pranešėja pernai ir šiais metais taip pat, e, praeitą kadenciją taip pat yra ir buvo ponė Pilar del Castillo Vera. Mums labai įdomu pasiklausyti, kaip viskas vyksta. Ačiū pirmininkė. Kai sakėte, šis pasiūlymas susijęs su praeitą kadenciją, galėjome jau apibendrinti kitą. Tai yra dėl telekomo rinkos ir kaip jūs sakėte, mes sugebėjome e, dirbti labai aukštų lygmenių, siekdami užtikrinti informacijos tinklų saugumą e, įvairiose labai svarbiose sektoriuose Europos Sąjungai. Dėl teksto, e, parlamento sprendimo teksto. Pirmiausiai buvo ten kalbama apie kritinės svarbos infrastruktūrą, tačiau nebuvo numatytos skaitmenės paslaugos e, Ir paskui vyko darybos su taryba, buvo paminėti penki trišaliai susitikimai. Ir skaitmenių paslaugų teikėjai jiems skirta ši direktyva, o konkrečiai galima pasakyti, kad mes žiūrime į debesies kompiuterijos paslaugas. paieškos variklius ir paslaugų tiekėjai turės informuoti institucijas, jeigu patirs gana rimtų išpolių prieš teikiamas paslaugas. E, tačiau reikia atsižvelgti ir į kitokią e, mikro bendrovų ir MVI būklę. Dėl įrangos e, kibernetinių e, ypatingų situacijų atveju reikia įtraukti valstybės narės reikia, kad būtų tinkama įranga numatyta. Atrodo, kad nėra čia numatyta, kad darbuotojai būtų kompetitingi skaitmeninių platformų stebėsenai. Galiausiai taryba sutiko su tuo, kad reikia siekti toliau negu kad kritinės struktūros, e, finansinės sistemos, pavyzdžiui, elektros srityje čia reikalingos. Taigi reikalinga skubiai veikianti kibernetinių klausimų komanda. Taigi, klausimas, tiksliau dokumentas dar nėra išbaigtas, visai įmanoma, kad 7 dieną bus surinktas naujas trilogas. Na ir tada jau jo metu galima bus e, įvertinti galimybę pasiekti galutinio sustarimo paskutinio trilogo metu Strasbūrė. Na, bet kad ir kaip ten bebūtų, man atrodo, kad esame jau netoli tikslo ir netoli susitarimo. Labai ačiū, Pilar. Ačiū už ataskaitą. Ar dar kas nors nori pasakyti, ką nors? Ne. Kiti klausimai. 17 punktas. Atrodo, kad nieko nėra. Kitas Posėdis po 13 dienų, gruodžio 14 dieną, pirmadienį vakare, Strasbūre, vėlai vakare. Balsuosime dėl skaitmenės bendrosios rinkos. E, susitiksime kartu su vidaus rinkos komitetu. Abu komitetai balsuos. O Įtrė komiteto posėdis sausio 11 dieną 15 val. Briuselėje. Taigi galiu palinkėti e, linksmų kalėdų. E, bet šiaip tai dar vienas posėdis vyks. Dėkui, padirbėjome labai sėkmingai. Tačiau kol kas nebaigėme, kaip visi puikiai žinote, kadangi po 20 minučių prasidės prieimimas, viskas jau parengta. 40 metrų restorane, koridoriaus gale, galite jau nueiti ir išgerti, kol ateis kiti. 20 minučių e, išgerti, per 20 minučių puikiai mintis. Po 20 minučių e, trumpai pasisakysime, nelabai bus tikiuosi nuobodu, 7 minutės gal kalbėsiu. O paskui dar išgersime, praleisime vieną ar dvi valandas, viskas priklausys nuo jūsų. Po 20 minučių pasimatome. Well, our interpreters are fantastic for us. Pirmininkas, vertėjai dirbo taip puikiai, jeigu esate pasirengę laukti dar 20 minučių, tai prašom atvykite, bet tikriausiai versti nereikės. Galėsite tai praleisti laisvalaikį. Speak our Mes kalbėsime visi savo kalbomis. Visi.